liebe kollegen liebe kolleginnen wenn ich ein bisschen aufmerksamkeit Ar galėčiau paprašyti truputėlį jūsų dėmesio ketvirtadieniais? Jūs, tiesą sakant, visi e, esate dažniausiai nepatenkinti, nes laiku nepradėme balsuoti, tai šiandien norėčiau laiku pradėti. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich habe hier eine Anfrage zur Mėly kolegos, e, norima pasakyti dėl vedimo tvarkos. Ponas Dafnut, kokius straipsnių remdamasis darbo tvarkos taisyklių norite kalbėti? Hmm. Um, you, chair. Ačiū pirmininkė. Kalbu pagal 11 taisyklės trečiąją dalį. Akivaizdu iš ponios Jackie Foster pasisakymo vakar, kad ponas Korvitas neteisingai pavaizdavo pono Verhofštato vaidmenį dėl Westminsterio parlamentarų komiteto veiklos ir breksito. Tai labai rimtas klausimtas, klausimas, jeigu neteisingai pateikiama informacija. Mėly kolegos, negalime tęsti vakar dienos diskusijų arba pradėti jų iš naujo. Dar vienas kolega nori kalbėti dėl vedimo tvarkos. Pons Vulf, prašau. Pone Volfai, prašom. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad leidote man pasisakyti. Aš kalbu pagal dvi taisyklės - 184 ir 198. Dėl 198 aš noriu, kad jūs kaip pirmininkė kreiptumėtės į komitetą, kuris e, analizuotų Saudo Arabijos elgesį Jemeno žmonių atžvilgių. ES projektų finansavimas Saudo Arabijoje turi būti analizuojama. Kaip žinote, choleros krizė Jemene E, jau reiškia, kad milijonas žmonių susirgo, šimtais vaikų miršta, o Saudo Arabija nusprendė blokuoti uostus, oro uostus ir neleidžia taip pat žmonėms gydyti vaikų. ES turi atsakomybę e, ir padėti tiems žmonėms. Aš pagal 128 taisyklę prašau parlamentui imtis veiksmų prieš Saudo Arabiją ist nicht der fall okay. Herr Papadimulis, bitte schön. Pone Papadimulį, prašau kalbėti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χθες μία... Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar įvyko Graikijoje didžiulis potvinis Atenų vakarinėme priemestyje žuvo žmonės, tai yra tikrai didžiulio masto gamtos katastrofa, 15 žmonių žuvo. Tikiuosi, kad Europos parlamentas ir visa ES pareikš solidarumą su Graikijos žmonėmis šios nelaimės akivaizdoje ir pareikš užuojautą artimiesiems e, šeimų nariams. Taigi pirmininkė siūlau e, paskelbti, pagerbti jų atminimą tylos minute. Pirmininkė, ačiū, šiandien dėl negalime to padaryti, tačiau akivaizdu, kad visi užjaučiame gamtos nelaimių aukas tokio pobūdžio katastrofų aukas. Noriu padėkoti Jums e, už e, tai, kad atkreipėte dėmesį į šį įvykį. Taip pat manau, kad visi turime nuolat prisiminti mažumas, e, kurias būtina apsaugoti. Ačiū už sutiktą informaciją, jeigu leisite, dabar norėčiau perti prie mūsų darbo tvarkės klausimų. Ir Ponas Langin dar dėl vedimo tvarkos nori kalbėti. Prašau. Pone pirmininkė, norėjau e, plenarinio posėdžio dalyvius informuoti, kad antradienį po pietų, kuomet vyko diskusija dėl teisės viršinybės padėties Maltoje, po kolegos Gėgoldo pasisakymų buvo Maltoje išjungta tiesioginė posėdžio transliacija. E, ir po kolegos kasą pasisakymo taip pat po to kalbėjo 28 kolegos nebuvo išgirsti Maltoje. Aš manau, kad tai yra e, negirdėto masto skandalas ir prašau įsiaiškinti jo aplinkybės. Ačiū, daugiau nematau norinčiųjų kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos, taigi noriu informuoti, kad pirmininkas gavo GUNGL frakcijos prašymą, kuriame e, siūloma Martano Širdevano kandidatūra į ekonomikos ir pinigų komiteto narius. Ar kas nors prieštaraujate, ne, tuomet e, patvirtiname šį paskirimą, dabar pradėsime balsavimus. Pirmiausiai balsuosime dėl bendrojo rezoliucijos projekto, kurį teikia penkios frakcijos dėl uh, nuomonės laisvės Sudane.